ponas Borelli palieka FDD frakciją nuo vasario 13 dienos ir tampa neprisijungusiu nariu. Ponas, e, ponė Carlson palieka ECR frakciją nuo 21 vasario, jinai taip pat tampa neprisijungusią narę. Pone Girling palieka ECR frakciją ir tampa EPP frakcijos narė nuo 28 dienos šio mėnesio. Ponas Ašvath palieka AKR frakciją ir tampa EPP frakcijos nariu nuo vasario 28 dienos. EPP, GUE ir NF frakcijos paprašė paskirti poną Didie tarp parlamentinių ryšių delegacijų.